Ir norėčiau suteikti žodį poniai komisarijai Mogherini. Thank you, uh, Mr. President. Dėkuoju, poniai pirmininkė. Žinau, kaip atrodo posėdžių salė po balsavimo. E, e, padėti Tunise e, Po to, kai kalbėjome apie Libiją, e, kuluaruose kalbėjome taip pat ir apie Tunisą. Ir e, tada minėjome, kad Libija viena svarbiausių problemų, kurią reikėtų spręsti mūsų kaiminystėje ir kad ta problema svarbi ne tik europiečiams, bet ir Libijos kaiminėms, e, pradant Tunisu. Ir štai, praėjus kelioms savaitėms po diskusijų apie ta e, tokia trapi padėtis dar ryškiau e, paaiškėjo po išpolių, kurie ten atsitiko. E, Tunisas yra svarbi šalis mums - demokratija, įtraukties politika, kuri ten vykdoma, demonstruoja, kad regionas gali turėti ateitį Aš, man, man, man didelį įspūdį padarė e, vieno vaikino pasisakymas po to išpolio. Ir jisai a, e, sakė, kad, a, e, kad su terorizmu a, visų pirma galime kovoti mes. Tai yra tas jaunimas, kuris po to išėjo į demonstracijas. A, Ir aš manau, e, kad mums yra svarbu paremti e, tuos e, jaunuolius ir jaunuolės, kurie sureagavo į tuos išpolius išeidami į gatves demonstruoti. Lygiai pan, pan, taip pat, kaip kad mes matėme demonstracijas Paryžyje po teroristų išpolių. Jaunesnioji karta Tunise tiki atvirą demokratinę šalies ateitimi. E, po išpolių e, mes e, Per asociacijos tarybą su Tunisu mes su užsienio reikalų ministru kalbėjome apie šalies vystimasi, naują konstituciją, prezidento rinkimai, teisėkuros proceso reformas ir taip toliau, bet taip pat mes paminėjome, kad situacija dar trapi, e, didelis nedarbas e, e, ir jauniems žmonėms ir ypatingai mergaitėms susirasti vietą visuomenėje yra labai sunku. Ir tai, kad demokratinėme procese dar reikia žengti svarbių žingsnių, aš galvoju apie vietos rinkimus, kurie turėtų įvykti šiuo metu pabaigojoj e, skirtumai, susiskaldimas e, tarp atskirų šalies regionų, e, skirtumai pajamose, ekonominėse sąlygose, ekonomikos vystimus netolygumai valstybėje. Visą tai mes aptarnėjome, kalbėjome, kad galima būtų dvinių programą vykdyti su tarp tam tikrų Tuniso regionų ir, ir ES e, regionų. Kalbėjau taip pat apie saugumo iššūkius. Jie kyla visų pirma dėl to, kad e, viena iš šalių regione e, kad tai viena iš šalių regione, kur užsienio kovotojų aukščiausias skaičius yra apie 3000 ir taip pat dėl Libijos kaiminystės ir sunkumų kontroliuojant e, sieną su jie. E, bet taip pat su ministru mes pasirašėme bendradarbiavimo e, susitarimus, kad Tuniso jauniems žmonėms, verslui, studentams, mokslininkams atsivertų mūsų programos E, kurie e, ir, ir, ir e, atvirų būdų jie turės galimybę tose programuose dalyvauti. Mes taip pat galvojame ir svarstėme kitą aukšto lygio vizitą iš ES, E, aš pati buvau vasario mėnesį nuvykusi po to, kai pradėjo dirbti naujoji Tuniso vyriausybė ir mes kalbėjome, kad kitą antradienį su e, tarybos pirmininku Tusku mes apsilankysime šalyje. Iš karto kitą dieną po uh, išpolio aš kalbėjausi telefonu su Tuniso premjeru, uh, apsikeitėme um, užuojautą, aš išaiškiau užuojautą aukoms išpolio o jis išreiškė užuojautą man e, ta prasme, kad daug iš aukų buvo europiečiai. Bet jis iš esmės man pasakė vieną dalyką. Pasakė, darome viską, kiek e, galima, kad e, sureaguotume į tą išpolį, kad jis nenutrauktų mūsų pradėtų procesų, Ir kitas dalykas, mums reikia paramos iš draugų. Ir mes žiūrime jūs kaip į draugus. Aš perdaviau tą žinę e, Europos e, vadovų tarybai, kuri kaip tik vyko tą pačią dieną. E, Pagerbėme aukas tylos minutę ir tada aš pasidalinau savo nuomonėmis apie konkrečius žingsnius, kurie įrodo, kad mes esame tikri Tuniso draugai kalbėjau apie mūsų e, būdus padidinti mūsų bendradarbiavimą. Yra keletas lygių - saugumas, finansinė parama, parama ekonomikai, e, taikant e, netidėliotinas priemonės ir regioninis bendradarbiavimas. Pabandysiu pakalbėti apie tas keturis lygmenis. Pirmiausia, saugumo bendradarbiavimas. Aišku, kad saugumas yra demokratijos ir demokratijos sistemos centre, bet taip pat ir atvirkščiai galima išlaikyti saugumą tik jeigu bus e, tikras demokratinis procesas, bus gerbiamas žmogaus teisės ir teisės viršenybė ir vienas kitą sustiprina. Demokratija stiprina saugumą, saugumas stiprina demokratiją. Todėl mes e, atliekame tris skirtingas peržiūras. E, e, Europos e, Sąjunga prisideda prie darbo Tunise, teisingumo, sienų valdymo ir kovos su terorizmu srityje. Kai kalbama apie sienos apsaugą, mes galvojame apie 25 milijonų eurų paramą, dirbame su Tuniso partneriais, e, paremdami jų teisingumo sektoriaus reformą. E, žinome, kad daugiau turime nuveikti ypač šiais laikais. E, kovos su terorizmu koordinatorius mano prašymu lankėsi Tunise kelias dienas prieš išpolį ir draugė su savo kolegomis jie pradėjo kalbėti apie tam tikrą dialogą, kovos e, su terorizmu srityje ir apie tam tikrą priemonių paketą, kuris e, šiomis dienomis turi būti jau suformuotas ir e, greitai įgyvendintas. Taigi partnerystė turi vykti lygių pagrindų. Apie viską kalbame su savo Tuniso partneriais. Tačiau Tuniso stabilumo užtikrinimas reikalauja ne vien saugumo, Ir e, aš viešuose pasisakymuose dažnai akcentuoju, kaip svarbu yra e, paremti Tuniso ekonomikos ir e, demokratinės pertvarkas. Visų pirma, finansinė parama. Pastaruoju metu ES finansinė parama padvigubėjo. 2014 metais apie 117 milijonų eurų buvo skirta Tunisui, mikrofinansinė parama iki 300 e, milijonų paskolomis e, yra priedas prie šios sumos. 2015 metų skaičiai dar nėra fiksuoti, bet su komisijos nariu Hanu dirbame draugiau, užtikrindami, kad Tunisas gautų, ko jam reikia ir ko nusipelno. Tai atitinka ir mūsų interesus. Tačiau Ir greta finansinės paramos yra konkrečių priemonių kartais ir tokių kūrybiškų priemonių, e, kurias galėtume įgyvendinti padėdami Tunisui e, stiprinti demokratiją ir ekonomiką. E, siekiant integruoti Tuniso ekonomiką į ES rinką, būtų iš vienas iš svarbių elementų ES yra pasirengusi ir apie tai mes pradėjome diskutuoti su naujaja Tuniso valdžia pereitą mėnesį. Taigi ES mm, yra pasirengusi pradėti dėrybas dėl gilaus ir visą apimančio laisvos prekybos sustarimo su Tunisu. Tai būtų teigiamas ženklas investuotojams, kad jie galėtų prisidėti prie šalies ekonomikos gaivinimo e, Tokie žingsniai būtų vidutinės ir ilgesnės e, e, laikotarpio perspektyvos dalykai, bet mums reikia ir nedelsant imtis veiksmų, atsisakome e, aliejos importo kvotų ir galime nuveikti dar daugiau. Pradėjome svarstyti Tuniso prašymą prisijungti prie programos Horizontas 2020. E, tai yra pavyzdžiai, kur mes nedelsiant ir konkrečiai galime jau prisidėti. E, kitas e, bendarbiavimo lygmuo yra susijęs su Libija. Iš vienos pusės sienos klausimas, iš kitos pusės didesnės, plačiosios Libijos problema. Aš manau, kad kai kurie iš jūsų pasisakymai būtent bus apie tai, tai aš pasiliksiu kai ką ir savo atsakymams pabaigoje. Ir aš e, žinau iš diskusijų Strasbūre pereitą kartą ir noriu pasakyti, kad mes diplomatinėme darbe taip pat stipriname savo pastangas. Mm, aš e, surengiau sustikimą su 34 e, Libijos merais prieš dvi dienas čia Briuselyje. Iš vienos pusės klausydamasi girdėjau desperaciją, bet antra vertus suvokiau, kad tik tai e, tų miestų lyderiai gali su, tikrai suprasti, ko reikia e, tų miestų žmonėms. Dauguma iš jų buvo subombarduoti, apšaudyti pastaruoju metu. Taip pat e, girdėjau, kad jiems norisi žengti į priekį ir jiems reikia sustarimo, kuris leistų Libijai startuoti iš naujo. E, susitikime, e, kalbėjome apie konkretų bendradarbiavimą, pasitikėjimo priemonės, tarpusavio pasitikėjimo priemonės stiprinimą. Ir e, eina kalba apie tam tikrą planą, e, kurio tikslas sukurti naują politinę sąrangą, apie tai kalbama Rabate, Tripolyje ir kitose miestuose. Ir aš tikrai tikiuosi, kad tai bus e, tinkamas kelias apie tai, taip pat e, mano ir mūsų draugai Tunise. Pridursiu dar vieną dalyką prieš pabaigdama. E, eina kalba apie jūs, jūs ir Tunisą. Nes parlamentinis bendarbiavimas taip pat esminė paramos Tunisui dalis jūsų įsitraukimas gali daug padaryti. 2011 e, ir 2014 metų e, rinkimų stebėjimo misijos ir e, paramos Tuniso parlamentui programa buvo labai svarbus žingsniai. Mes norime sukurti bendrą parlamentinį Tuniso draugystės su Tunisu komitetą Europos parlamentas sustiprindamas savo sąsąją su naujoju e, Tuniso parlamentu tikrai gali prisidėti prie demokratijos stiprinimo ten. E, mes visi matėme, kaip Tuniso parlamento nariai per išpolį savo parlamente gėdojo Tuniso himną, išreikšdami savo pasipriešinimą. E, taigi šiandien turime stovėti drauge su jais ir pasakyti ir tiems parlamentarams, bet ir kitiems žmonėms ir e, visam regionui, kad e, jie nėra vieni, kad e, jeigu jiems reikia draugų, iš kurių jie lauktų paramos, tai mūsų asmenyje tokių draugų jie turės. Dėkoju, ponė Magerinė, nepamiršau pas, pasakyti, kad dabar nebus spontaniškų pasisakymų ir labai prašyčiau laikytis darbo e, kalbėjimo laiko. Taigi dabar suteiksiu žodį dvi minutės kolegui, kolegai Prėda. Gerbiama, gerbiamas pirmininkė, gerbiama ponė Mogerini, po to išpolė šis aktas iškart buvo pasmerktas ir aš savo ruoštų norėčiau išreikšti užuojautą aukų artimiesiems ir solidarumą su Tuniso žmonėmis. Tarptų nekaltų aukų, tos nekaltos aukos buvo ne tik žmonės, tai buvo taip pat ir Tunisto siekis reformuotis, unikalus siekis arabų pasaulyje. Ataka Tunise yra ne tik ataka prieš Tunisą, prieš mūsų partnerį, bet ir prieš Europą, nes daugelis aukų buvo Europos piliečiai. Viduržėme jūros saugumas, taip pat ir mūsų saugumas. Ir galiausia ta ataka tai pirmiausia buvo ataka prieš mūsų vertybės, laisvės ir pagrindinės teisės. Ir mes, tie, kas ją organizavo, yra barbarai ir elgesi, tas pats barbariškumas ir netolerancija pasi, buvo pareikšti Jemene taip pat prieš krikščionis Pakistane ir savizudžio atakos metu 15, kojo, mes, 15 kovo. Mes turime ginti savo vertybės ir e, tą darydami bendradarbiauti su partneriais, taip pat ir su, tuis, su Tunisu. Mm, reikia e, siekti tarptautinės paramos ir aš džiaugiuosi, kad ponė Mogerini kalbėjo apie tai, kaip bus stiprinamas bendradarbiavimas su Tunisu ir po keletos dienų mūsų delegacija Magreb šalių bendradarbiavimo su Magreb šalimis delegacija vyks į Tunisą. Dėkui. Vielen Dank, Herr Kollege Preda. Dėkoju, ponė Preda. Dabar kolega Panceri, 3,5 minutės. Grazie, Presidente. Eh, sono tornato questa mattina. Ačiū, pirmininkė. Šį rytą aš grįžau iš Tuniso, kur e, vyko instituciniai susitikimai, sustikau su parlamento e, pirmininku, kuris patvirtino, kad pagrindinis teroristinių išpolių tikslas buvo Tuniso parlamentas. Aš keičiausi nuomonėmis su vairiais kalbėtojais ir e, sužinojau, kad Tunisas yra puikus taikinys teroristiniams išpoliams. Tai yra šalis, kurioje prasidėjo arabų pavasaris ir kuri perėjo prie demokratijos. Politinės jėgos kuria naują, modernę konstituciją. Ir prieš keletą mėnesių e, jos atžvilgių buvo vieningai pasisakyta, tai yra teigiami poslinkiai. Lygiai taip pat mes turėtume žinoti, kad į Tunisą yra taikomasi dėl to, jog toks eksperimentas duoda teigiamų rezultatų. Ir e, jis galėtų būti kaip atskaitos taškas visam regionui ir Europai. Ir e, galima ir, ir tai parodytų, kad e, visoje, visame arabų regione galima užtikrinti demokratiją, o teroristams tai netoleruotina. Todėl visą, ką galima padaryti, yra sutikti su e, Tuniso Respublikos prezidento teiginiais. Terorizmas yra reiškinys e, neigiamai veikiantis ne tik Tunisą, bet ir visus. Išpoliai prieš Bardo muziejų E, su, nužudė per tos išpolius žuvo daug europiečių turistų. Tai turi dviejopas pasiekmes iš vienos pusės. Ir e, dabar labai daug e, didėja baime dėl Libijos įvykių ir taip pat e, yra neigiamos išpolių pasiekmes Tunise ir tai turi žlugdančią poveikį ekonomikai kur, e, pajam, pajamoms, kurias Tunisas gauna iš turizmo sektoriaus. Mums reikia mažiau žodžių, daugiau veiksmų. Šiandieną, ne rytoj. Europa daugiau negu bet kada e, atlieka labai svarbu vaidmenį Tuniso atžvilgių dviejose srityse. Turi teikti politinę paramą demokratinėms e, galioms. Galio, jėgoms ir kurti pilietinę visuomenę, kurti tuos antikūnius, kurie gali kovoti su islamo valstybės invazija. Taip pat mums kylanti užduotis kaip Europos parlamentui yra finansinė parama. Tai esminis dalykas. Dėl, dėl Sibilos pasisakymo dėl Ukrainos tai yra mūsų kaiminystės politikos lakmuso popierėlis. Jeigu mes būsime lankstus ir nustatysime prioritetus, tai mums pasiseks. Mums socialistams ir e, demokratams Tunisas yra prioritetas. Aš žinau, kad vyriausioji įgaliotinė tai žino, tačiau noriu paprašyti, kad atsižvelgtumėte į mūsų prašymą ir e, padėtumėte kiek įmanoma greičiau priimti politinį sprendimą. E, kaip jūs komisijoje ir taryboje sakėte, e, imtasi konkrečių veiksmų dėl asociacijos sustarimo, todėl e, pats laikas yra apsvarstyti situaciją ir ją išanalizuoti. Ačiū. Dabar kolegas Tanok. Vieną minutę. Dėkui, ponė pirmininkė. Aš irgi meldžiuosi ir išreiškiu užuojautą aukų šeimoms 23 žmonės žuvo muziejuje, kai e, automatais buvo, nuo automatų kulkų žuvo nekalti turistai ir nekalti žmonės. Nežinome, ar ši ataka organizuota ISIS, bet tai džihado teroristų išpolis prieš pasaulį. Tunisas yra vienintelė sėkmės istorija arabų pavasaryje islamistai, te, teroristai, teroristai, jiem nerūpi, ką jie žudo. Jie yra blogi, jie yra grėsmė viskam, kam atstovauja mūsų parlamentas ir mūsų prievolė padaryti viską, ką mes galime tiek ekonomiškai, tiek saugumo prasme, kad padėtume, prisidėtume prie jaunos Tuniso demokratijos. Dėkui. Dėkuoju kolega Tenok. Dabar dvi minutės kolegai Maura, Bara, kolegai Maura Badendaran. Dėkui, pirmininkė, gerbiami kolegos. Kaip sakiau anksčiau per mūsų sesiją, kai svarstėme e, Libijos klausimus. Dabar ta grėsmė yra ir Tunisui. Du trešdaliai Europos kaiminystės fondo priemonės lėšų tenka rytų Europai, kur gyvena tik virš 12 milijonų gyventojų, o mūsų pietiniai gyventojai, kur yra 22, pietinių kaiminystės valstybių gyventojai, kurių yra 202 milijonai, jiem nerodomas toks pat dėmesys kaip rytų kaiminystės politiko šalim. Mes turime peržiūrėti savo kaiminystės politiką, kad išlaikytume pusiausvirą tarp rytinių ir pietinių partnerių. Kalbant apie Tunisą, praėjusios savaitės išpolių tikslas – destabilizuoti besikūrenčią demokratiją ir pakengti didžiausiai e, Tuniso pramonės e, šakai, ekonomikos šakai, turizmui. Tunisas yra, kaip buvo minėta, sėkmės istorija. Jokia regiono šalis, tik Tunisas E, jokia kita regiono šalis neturi tokios de, demokratiškai išrinktos vyriausybės kaip Tunisas. Dėl to mes turime pasinaudoti visomis priemonėmis, kad padėtume Tunisui. Tai būtų ir paskolos, ir investicijos, ir parama saugumo srityje. Mes negalime leisti, kad nestabilumas plėstus ir gilėtų prie mūsų pietinių sienų. Dėkoju. Dabar pusantros minutės ponui Kauzo Permui. Dėkoju, ponė pirmininkė, ačiū, ponė Margarinė, kad atvykote pas mus. Akivaizdu, kad ir mes smerkiame tuos baisius išteklius įvykdytus fanatizmo vardu. Iš tikrųjų, e, skurdo paveiktose pietinėse e, šalise mes tarsi jau pripratome prie tokių išpolių. Savo pasisakymais paminti Libiją. Ir jūs visiškai teisi, nes e, kovojant e, su šia blogybė atskirai e, neturi prasmės. Susikūrė toks monstras kaip islamo valstybė. Bet reikia pripažinti, kad tai yra kišimosi į vidaus reikalus pasiekmi. E, kai kurios Europos valstybės pačios e, yra įsikišusios į kitų reikalus. Islamo valstybė yra gerai finansuojama, gerai apginkluota. Aš manau, kad e, tarp mūsų yra daug atstovų iš tokių šalių, kurie prisidėjo prie to, kad demokratinės struktūros e, kitur žlugtų. E, praėjo laikas e, vienašalėms imperialistinėms avantūroms. Dabar žodis poniai Lochbiller. Dvi minutės. Tunise išpoliai prieš e, Barto muziejų E, nusinešė 22 žmonių gyvybės. Tai yra baisus pažeidimas, e, kurį įvykdė islamo valstybė. Ir tai buvo taip pat e, ir smūgis Tuniso vyriausybei. Reikia jiems suveikti pagalbą ne tik saugumo priemonės, bet taip pat ir ekonominėmis priemonėmis. Ir šiandien apie tai buvo kalbama labai detaliai. Labai svarbu, kad mes Europoje parodytume savo solidarumą su Tunisatos sunkiu metu kaip šis. Ir mes turime veikti ne žodžiais, o darbais. Ir atitinkamai e, tiekti jiems pasvertą pagalbą. E, mes turime daug stipriau negu iki šiol paremti Tunisą. Ta parama turėtų užtikrinti, kad e, šis išpolis neužkirstų kelią šiai šaliai įgyvendinti transformacijos priemonės ir kad šis regionas toliau galėtų vystytis. Tūkstančiai Tuniso gyventojų išėjo į gatves pastarąją savaitę, vyko protestai ir pagrindinis iššūkis buvo 2011 metų e, Jazmino revoliucija, kuri dabar yra, e, skamba kaip pasikeitusi revoliucija. Mes nebijome terorizmo, atsižvelgiant į e, global, globalų džigatistų keliamą pavojų. Tai turi būti ne tik centrinė, ne centrinė žinutė Tunisui, bet visam regionui ir Europai. Europai taip pat. Mes nebijome terorizmo. Ir e, tai e, turi e, E, tai turi e, mums, e, mums priversti imtis reikiamų priemonių. Turime imtis priemonių kovai su terorizmu ir turime, aišku, laikytis žmogaus teisų apsaugos principų. Ir taip pat turi būti sustiprintos teisinės institucijos, užtikrinta teisės viršenybė. Ir galiausiai svarbu užtikrinti socialinį forumą ir parodyti, kad mes esame solidarų su Tuniso visuomenė. Ačiū. Dabar kolega um, Kastaldo, dvi minutės. Dėkui, ponė pirmininkė. Kodėl ši tragedija teko Tunisui? Per praėjusius keletą mėnesių tris kart buvau Tunise, stebėdamas rinkimus valstybėje Tunise valstybėje, kur arabų pavasaris jau subrandino savo vaisius. Mačiau, kaip žmonės aktyviai, entuziastingai organizavo rinkimus ir juose dalyvavo. Ir jie, tunisiečiai, džiaugiasi, kad mes e, padedame jiems, padedame kurti geresnę ateitį visur balsavimo apygardose. E, žmonės mane sutiko labai nuoširdžiai, entuziastingai, buvau ir Vardo muziejuje, kuris turi puikias kolekcijas. Kodėl Tunisui teko toks išpolis? Todėl, kad yra tokių, kurie nori pakirsti Tuniso ekonomiką, sunaikinti turizmo sektorių pakirsti jaunimo viltis ir siekius įvesti anarchiją. Nėra jokio įmanomo ryšio tarp islamo ir e, demokratijos. Jei mes pasiduosime tai tokiai apgaulingai retorikai, tai jinai ir įsigalios. Neturėtume taikstytis su teroristų keliamais, sukeliamais barbariškais veiksmais. Tik dirbdami ir bendradarbiaudami su e, Tunisu politikos, saugumo, ekonomikos rytise mes galėsime nugalėti jėgos kultūra, kultūros jėga. Mes visi tunisiečiai, kolegos. Dėkoju. Dabar e, vieną minutę ponui Borgėcijo. Pirmininkė e, vyr įgaliotinė, neturime apsiriboti vien tik tai užuojautą, nors aišku privalome ją pareikšti aukoms. Su islamo valstybė e, kokia kalba besimelstume maldomis, nelaimėsime. Mes turime teikti Tunisui žvalgybinius ir karinius išteklius, o nesiųsti ten biurokratus, kad e, jie tenai gyvendami penkių žvaigždučių viešbučiuose pasivažinėtų po šalį. Vietoj to turime uždaryti sieną su Libija. Tai gyvybiškai svarbu. Aš smerkiu tai, kas įvyko ir taip pat e, reakcija tam tikrų vyriausybių, kurios nieko nepadarė, kad sustabdytų užsienio kovotojus, vien tik verkšlena prie aukų. Mes e, Tiesą sakant, turime paremti Tunisą, galbūt visi turime važiuoti ten atostogauti. Dėkuoju. Diskusijos pabaigai suteiksiu žodį vėl komisijos nariai Morgerinį. Dėkuoju. E, pradėsiu atsakydama ponui Borgecijo. E, visas klausimas dėl uh, Libijos ir Tuniso sienos apsaugos iš tikrųjų buvo ir aptarinėjimas vieną dieną prieš Bardo muziejaus išpolį. Ir tiesą sakant, iš Tuniso atstovų tada sulaukėme atsakymo, kad e, Tunisas nesuinteresuotas parama tos sienos uždarimui. Mes turime gerbti kiekvienos šalies nuomonę vienas iš pagrindinių principų mūsų paramai Tunisui turėtų būti pagarba Tuniso valdžios nepriklausomiems sprendimams. Aišku, kad e, yra tam tikras iššūkis, e, bet tai nėra civilizacijų tarpusavę susidūrimo problema, nes tarp aukų buvo visų ir musulmonų, ir krikščionių, ir ateistų. Taigi nėra susidūrimo tarp viduržėmio jūros šiaurės ir pietų valstybių. Vietoj to mums reikia kantriai dirbti savo darbą abiejose ES pakraščiuose. E, neturime savęs raminti galvodami, kad viską išspręsime saugumo priemonėmis. Jų imamasi, tačiau susidurime su iš tek, e, iššūkių, kurį galime įveikti tik tai, jeigu jaunimui Tunise suteiksime darbo vietų, suteiksime jiems tinkamą vietą visuomenėje. Būtent apie tai jie galvojo, kai inicijavo savo revoliuciją. Orumas, pagarba Ir e, kai kalbame apie Tunisą, taip turime jį paremti visais ištekliais, bet tuo pat metu ir gerbti jo orumą. Paminėsiu porą svarbių dalykų. Vienas - tai Europos kaiminystės politikos peržiūra. Apie tai su Tunisu vėlgi kalbėjome likus dienai iki to išpolio. Ir e, šitas punktas taip pat bus įtrauktas e, į mūsų susitikimą su viduržėmio jūros kaimynais e, balandžio viduryje Barcelonoje. E, ši priemonė turi tapti išskirtinė priemonė. Nereikėtų žiūrėti į tai kaip į biurokratinius veiksmus, papildomą biurokratiją, verčiau mes demokratiškai turėtume dar kartą permastyti, kurie, kurios priemonės tiktų būtent šiandieną, e, lyginant su tomis, kurios egzistavo prieš dešimt metų. Taigi e, regiono stabilumas, saugumo užtikrinimas regione. Ir čia ne vien kalb, reikia kalbėti apie Libiją. Jau kažkas minėjo, kad e, visas aukos yra lygios. Iš tikrųjų taip ir yra. Buvo ir kitų išpolių, ten buvo ir kitų aukų. Bet aš sutinku, aukos lygios. Ir e, čia reikėtų matyti paminėti ir aukas e, kitose pasaulio vietose. Gal ir netoli nuo Tuniso. Pažiūrėkite į Nigeriją, kas vyksta Jemenė. Tai nėra šio vakaro tema. Tačiau e, neturime taikyti dvigubų standartų, kai kalbame apie padėtį. Turime daryti viską, kad neskaluotume egzistuojančių konfliktų. Ir turime e, užtikrinti, kad e, mūsų reakcija būt, būtų ne viena šalė, o daugia šalė. Būtent to draugės su jungtinėmis tautomis, e, Arabų lyga ir kitais partneriais mes ir siekiame. Šiuo metu gyvybiškai svarbu, kad visi regione elgtųsi atsakingai, ne tik Libija, bet taip pat ir Jemenas. Reikia regioninės sąrangos, kuri drauge su ES, su jungtinėmis tautomis sugebėtų ne tik reaguoti, bet ir proaktyviai ieškoti ilgų, ilgalaikių, tvarių sprendimų. Nes dabar dažnai matome, kad e, bandymai kabutėse išspręsti krizę praktiškai priveda prie kitos krizės. Ta turime suvokti, žiūrėdami į Libiją. Turime galvoti, kaip galime užkirsti kelią ateities krizėms ir užkirsti kelią terorizmui regione. Na ir dar vienas dalykas - tai išteklių paskirstimas. Kai kas paminėjo e, tam tikrą E, neligybę. E, e, du trečdaliai rytams ir vienas trečdalis pietums. Tarsi tokia neršyta taisyklė, bet praktikoje yra būtent atvirkščiai. Aš noriu konkrečiai tai paminėti, nes būtent taip yra, kaip aš sakau. Dėkui. O. Dėkuoju, ponė komisarė. Tuo baigiame šią diskusiją.